Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues, I'd like to start. Ponios ir ponai, kolegos, norėčiau pradėti mūsų posėdį. Atsiprašau, kad šiek tiek vėluojame. Taip nutiko todėl, kad buvo bendri intos ir druo komitetų posėdžiai, tačiau šiaip ar taip dabar jau galime pradėti. Norėčiau priminti, kad pirmoji mūsų komiteto posėdžio dalis yra uždara. Tai reiškia, kad gali dalyvauti tik parlamento nariai, sekretoriatas ir frakcijose dirbantys e, pavaduotojai, netgi komisijos atstovams neleidžiama dalyvauti. Taigi tai yra iš tikrųjų uždaras posėdis.